Um, ich darf die Sitzung eröffnen. Ich äh, Norėčiau paklausti, ar kas nors turi pastabų dėl darbo tvarkės. Jeigu ne, tai pirmininkas, kaip visuomet, neturi ką pasakyti šiame komitete, tai iš karto einame prie trečiojo darbo tvarkės punkto e, - patikrinimų prie išorės sienų sustiprinimas naudojant atitinkamas duomenų bazės. Patikrinome pakeitimus, juos patikrino mūsų teisės tarnyba ir paaiškėjo, kad kai kurie pakeitimai, kuriuos pateikė Schaffhauser, e, dėl jų negali būti balsuojama, nes jie peržengia e, mūsų komiteto kompetencijas ir neturi nieko bendro su pranešimu, nes, pavyzdžiui, kalbama apie teisinį pagrindą. E, ir, o teisinis pagrindas yra straipsnis iš sutarties, taigi tas teisinis pagrindas išbrauktas, o siūloma paimti straipsnį iš žmogaus teisų deklaracijos. Taip, bet negalima rinktis šio dokumento kaip teisinį, teisinio pagrindo. Todėl aš norėčiau jums tiesiog pasakyti, kad teisės tarnyba e, e, atmetė tuos tokius pakeitimus ir mes dėl jų nebalsuosime. Dėl kitų pakeitimų, aišku, balsuosime. Ir taip pat ir dėl ponio Schaffhauser pakeitimų. Ar kas nors tam prieštarauja, jeigu ne, tai taip ir nutarta. Dabar eikime prie įprastinės balsavimo procedūros, bet girdėjau, kad ponas Tenok turi kažkokį pasiūlymą dėl balsavimo. Prašau, ponė Tenok. Aš norėčiau pakalbėti kitų klausimų. E, dėl šio pranešimo yra e, numatyta balsavimai dėl visų pakeitimų blokų, bet e, aš manau, kad mes galėtumėm dėl visko balsuoti kartu ir tada mes pagreitintume balsavimą. Tai nėra alternatyvus pasiūlymas, tai yra tiesiog papildomas pasiūlymas E, viena dalis pakeitimų jau ir taip atkrenta, o dėl kitų, aišku, galima balsuoti dėl visų iš karto, ar kas nors tam prieštarautų. Jeigu ne, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes neturime balsuoti dėl pakeitimų bloko, turime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, nes kiekvienas iš tų pakeitimų e, e, yra labai svarbus. Tai aš nepritariu tam, kad mes balsuotume dėl visų pakeitimų kaip vieno bloko. Επαναλαμβάνω και αργά για να προλάβω. Dar kartą. E, pas, kalbėsiu labai lietai, kad vertėjai spėtų išversti. Pakartosiu, mes negalime balsuoti dėl visų pakeitimų kaip bloko, turime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, nes kiekvienas pakeitimas yra labai svarbus ir mes negalime e, jų visų apjungti ir balsuoti dėl jų visų e, kartu. Taigi aš nepritariu tokiam pasiūlymui. abstimmen, ob über diese Anträge in Dabar balsuosime ar balsuojame dėl visų pakeitimų kaip viso bloko. Kas už tai, kad dėl Schaffhauser pakeitimų balsuotume dėl, kaip dėl vieno bloko? Kas prieš? Kas susilaiko? Tai tuomet nuspręsta. Todėl prašau dabar iš karto dėl to balsuoti. Kas už Schaffhauser pakeitimus? Prašau pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Tokiu būdu Schaffhauser pakeitimai atmesti. 76 e, pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 77. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 79 kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą 79 kas už, prieš, patikrinsime. Why doesn't it work? Yeah? That's your problem. Kalbėtoja kalba be mikrofono. Pirmininkas sako, tai jūsų problema. Say, close, Jeigu bus labai neaiškus rezultatas, tai tada tai turės įtakos. Okay. Balsavimas baigtas. Atmesta 21 už 36 prieš. 78 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 6 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 80 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. No, 21, no? Ada is owner, 84, on top, yeah. 84. 84, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21, e, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tai yra veržyje pakeitimas. Ar galima nuo 22 iki 27 pakeitimų balsuoti kaip dėl vieno bloko? Ne? 22. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 23. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 24. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 25. Kas už? Prieš? Susilaiko patikrinsime. It's closed. Balsavimas baigtas. Priimta 32 už 27 prieš. Vienas susilaikęs. 26 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 kas už. Prieš tai buvo Schaffhauserio pakeitimas. Jie be to identiški, be to Schaffhauserio pakeitimus jau atmetėme. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 31. 31. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Atkrenta. Toliau trečias. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 34. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 37. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 45 kas už, prieš prieš susilaiko atmesta, 46 kas už, prieš susilaiko atmesta, 47 kas už, prieš susilaiko atmesta, 50 kas už, prieš susilaiko priimta, 51 kas už, prieš susilaiko atmesta. 52, 55, kas už, 55, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko priimta. 59, kas už, prieš susilaiko atmesta. 60, kas už, prieš susilaiko atmesta. Hmm? Slowly. Well, my God. Antrag 1. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kas už visą nuomonę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 Dabar Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos pranešimas. NART parengė šitą pranešimą, ar pranešėjas norėtų kalbėti, atrodo ne, iš karto pradedame balsavimą. 301 už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, atmesta. 100 už, prieš, susilaiko, atmesta. 102, kas už, kas prieš, išlaiko atmesta. 101 už, prieš, susilaiko atmesta. 102, ketvirtas už, prieš, susilaiko atmesta. 12 už, prieš, susilaiko atmesta. 103 už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. 109 už, prieš susilaiko atmesta. 110 už, prieš susilaiko atmesta. 111 už, prieš susilaiko atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 112 už, prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 114 už prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 118 už prieš susilaiko atmesta. 119 už prieš susilaiko atmesta.

Pažiūrėkite į skaičius. Vienas yra prieš. 30-31. Prieš tai buvo 119. Dabar 120 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 120 balsuojame kortelėmis. Kolega man pasakys viską po to. Aš, aš statau. Pritarta. 31 už, 30 prieš. 16.122, kas už, kas prieš, susilaiko kortelėmis. Gali tapti per brangu. Baigime. 32 už, 27 prieš. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimti. 126, kas už, kas prieš, susilaiko atmesti. 127, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 128 už, prieš, susilaiko atmesta. 18.29. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šiuo metu aišku buvo, rezultatas aiškus, socialistai balsavo kitaip. 130, kas už, kas prieš, vis laiko priimta. 131, 132, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 133 už, prieš, susilaiko atmesta. 19 už, prieš, susilaiko balsuojame kortelėmis. 19. Balsuojame kortelėmis, pradedame. 34 už, 35 prieš. 134 kas už, kas prieš. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 34 prieš 35 už atmesta, 135, 136, kas už, kas prieš slaiko atmesta. Prašoma balsuoti kortelėmis. Balsuojame, baigiame balsavimą. 19 už 42 prieš. 20, 137, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntas už prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 139 už, prieš susilaiko atmesta. 140 už, prieš susilaiko atmesta. 141 atmestas, 142 už, prieš susilaiko priimta, 143 už, prieš susilaiko atmesta, 21 kas už, kas prieš susilaiko kortelėmis. 21, 145. Baigime. 33 už, 27 prieš priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta, 147 už, prieš susilaiko priimta, 24, 148 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 149, 50 kas už, kas prieš susilaiko kortelėmis. 149, 150. Baigiame balsuoti. Atmesta. 151 už, prieš susilaiko priimta. Kortelėmis. 151. Baigime. 32 <coughs> už, priimta. 152 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25, 153, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 26, 154 už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 už prieš susilaiko kortelėmis 157. Baigiame. Atmesta vienodai balsų 27-27. Du vienoj pusėje, du kitoj pusėje. Aš negaliu užskaičiuoti žmonių balsų be kortelių. Ok, jeigu nedirba mašinos, dar kartą bandome, balsuojame. Baigiame. 37 už, 31 prieš. Šimtas penkiasdešimt aštuntas už prieš susilaiko atmesta. 28.159 už, prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko atmesta. 164 už, prieš susilaiko atmesta. 166 už, prieš susilaiko atmesta. 165 už, prieš susilaiko atmesta. 167 už, prieš susilaiko atmesta, 168 už, prieš susilaiko priimta, 31, 169, 170, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 174 už, prieš susilaiko atmesta. 175 už prieš susilaiko kortelėmis 175. Baigime. Trisdešimt vienas prieš. 176 už prieš susilaiko atmesta. Tai buvo 176, baigėme balsuoti. Kažkas čia ne taip. Čia kartokime balsavimą, čia taip negali būti. It's about border control and voting control. It's geschlossen. Baigėme. 32 už, 29 prieš. Priimta. 177 už, prieš susilaiko priimta. 178 už, prieš susilaiko priimta. 180 už, prieš susilaiko 180 kortelėmis. Baigime. Okay. I need... Plenkovič, prašau, prašau perimti pirmininkavimą. Aš turiu išvykti, kitaip aš nesuspėsiu į lėktuvą. Kolega Plenkovič perima balsavimą. True, true. Okay. Good morning, we continue. Taigi tęsime. 169 už, prieš, jūs laiko atmestą. Sakurafa pakeitimai atrodo niekams nepriimtini, Todėl reikėtų elgtis taip pat kaip ir su Schaffhauserio. Tiesiog balsuoti už visus iš karto. Kadangi jų yra daug. Žinau, kad jų daug yra, bet. And... Dar tik penki puslapiai liko, taigi nesipainiokime. Man atrodo, kad nes balsuojama dėl Sakorafa pakeitimų dėl pačios struktūros. Pasuokime dėl galerio pasiūlymų. Aš nežinau, kaip frakcijos yra numačiusios balsuoti, neturiu jūsų balsavimo sąrašų. Tiesiog, kad galėtume dirbti veiksmingai, turėtume galbūt pasiekti. Juk Mes negalėtume taikstyti su tuo, kad dėl kai kurių pakeitimų iš anksto būtų apsispręsta neigiamai. Tiesiog iš pat pradžių buvo sakoma, kad jie atmesti. Mes turime viską nusekliai aptarnėti. Okay. Todėl balsuojame toliau. Yeah, okay. Hello, we will continue the vote as... Balsuojame, balsuojame toliau. 179 we voted, which... Trisdešimt trečias, vienas aštuoni vienas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 3, 4, 1, 8, 3, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 182, kas už, kas prieš atmesta. 184 už, prieš, susilaiko atmesta. 185 už, prieš, susilaiko atmesta. 35 už, prieš, susilaiko atmesta. 186 už, prieš, susilaiko atmesta. 188 už prieš susilaiko atmesta. 187 už prieš susilaiko priimta. 189 už prieš susilaiko atmesta. 190 už prieš susilaiko atmesta. 122 už 190. Balsuokime kortelėme. Elektroniškai balsuojame. 190. Trisdešimt vienas už, dvidešimt septintas, dvidešimt prieš. 192, kas už, kas prieš, susilaiko 192 elektroninis balsavimas. This one is which, uh... Uh, 192 atmesta. 34 prieš. 191 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 194 už, prieš, susilaiko. Rezultatas neaiškus, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 32 už, 27 prieš. kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 197 už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 už, prieš, susilaiko, atmesta. 198 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 200 už, prieš, susilaiko. 200 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 32 prieš, 5 už. 199 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 38 už. 38 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 201. Kas už. Kas prieš. Susilaiko. Neaiškus rezultatas. Pasuokime kortelėmis. 201. Baigiame. 36 prieš, 23 už, atmesta 202 kas už, kas prieš, susilaiko. Jūs nekėlėte rankų aiškiai, todėl teks balsuoti kortelėmis. Baigime. 34 prieš, 35 už atmestą. Trisdešimt devintas, dvidešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 204 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 205 už, prieš susilaiko atmesta. 206 už, prieš susilaiko atpriimta. Du šimtai septintas už, prieš, susilaiko atmesta. 208 už, prieš, susilaiko atmesta. 209 už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtai dešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. 40, 211, 212, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime elektroniškai. Baigime. 33 už, 25 prieš. 213 už, prieš, susilaiko, atmesta. 214 už, prieš, susilaiko. Atrodo atmesta, bet reikia balsuoti kortelėmis. Baigime. Atmesta 36 prieš. 215, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 41, 216, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 217 už, prieš, susilaiko, priimta. 218 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 219 už, prieš, susilaiko, atmesta. 220 už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai dvidešimt trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Du du keturi už, prieš, susilaiko, atmesta. Du du penki už, prieš, susilaiko, atmesta. 226 už, prieš, susilaiko atmesta. 227 už, prieš, susilaiko neaišku, 227. 227 kortelėmis. Baigime. 23 už, 34 prieš atmestą. 28 už, prieš, susilaiko atmestą. 229 už, prieš, susilaiko, atmesta. 230 už, prieš, susilaiko, atmesta. 231 už, prieš, susilaiko, priimta. 232 už, prieš, susilaiko, pasakėme, elektroniškai dėl 232. paima. 29 už, 29 prieš, 29 už, 28 prieš. 233 už, prieš, susilaiko atmesta. 236 už, prieš, susilaiko atmesta. 234 už, prieš. Kai kas balsavo ir už, ir prieš, balsuokime kortelėmis. Baigėme. 13 už, 45 prieš. 4, 3, 2, 3, 5. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 2, 3, 7 už, prieš, susilaiko atmesta. 2, 3, 8 atmesta. 2, 3, 9 už, prieš susilaiko atmesta. 240 už prieš susilaiko atmesta. 241 už prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko at, priimta. 242 už prieš susilaiko priimta. 243 už prieš susilaiko priimta. 244 už prieš susilaiko kortelėmis 244. Baigime. 35 prieš. 245 už prieš susilaiko atmesta. Man atrodo, kad rezultatas aiškus. 2, 4, 5 kortelėmis. Atmesta. 2, 4, 6 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 2, 4, 7 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 2, 4, 8 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 2, 4, 9 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 250 už prieš susilaiko 250 kortelėmis. Baigime. 29-29. Gal kas nori balsuoti be kortelės? Už, prieš, ką tai? 30-29. 4, 5, 2, 5, 1. Kas už, kas prieš, susilaiko. Kas prieš? Atmestam. 2, 5, 2 už, prieš, susilaiko. Atmestam. 2, 5, 3 už, prieš, susilaiko. Atmestam. 2, 5, 4 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestam. 255 už, prieš, susilaiko, atmesta. 256 už, prieš, was uh, there was something in the in the headphones on your channel, but I guess uh, you should not have a problem with my English numbers. Two five six. Du penki šeši už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Du šeši vienas už prieš susilaiko atmesta. 48263, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. 48263. Baigime. 33 už, 25 prieš. 262, kas už, kas prieš, susilaiko atmestam. 262 kortelėmis. Baigime. 35 prieš, 22 už. Du šeši keturi, kas už, kas prieš. Susilaiko. laiko. 264, neaiškus rezultatas, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 35 už, 32 prieš. 49 kas už. At nereikia, ne. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 267 kas už, kas prieš, susilaiko. Socialistai už ar prieš? Priimta. 267 kortelėmis. Atrodo, kad frakcijose nesutarėme dėl to, kaip balsuoti. 35 už, 24 prieš atmesta. 268, kas už? Kas? Už, EPP, kas prieš, susilaiko primta. 269, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 270, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 271, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 272, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 273 už, prieš, susilaiko atmesta. 274 už, prieš, susilaiko atmesta. 275 už, prieš, susilaiko atmesta. 276 už, prieš, susilaiko atmesta. 277 už, prieš, susilaiko atmesta. 278 už, prieš susilaiko atmesta. 279 už prieš susilaiko atmesta. 280 už prieš susilaiko atmesta. 281 už prieš susilaiko atmesta. 56, 282 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 283 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 284 už prieš susilaiko atmesta. 285 už prieš susilaiko atmesta. 286 už prieš susilaiko atmesta. 287 už prieš susilaiko atmesta. 288 buvo labai aišku. 288 už prieš susilaiko atmesta 288 galbūt vertėtų pažiūrė, pa, pabalsuoti kortelėmis. 288. Trisdešimt vienas už, dvidešimt penki prieš. 289 už, prieš, susilaiko, atmesta. 290 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad už, bet balsuokime kortelėmis 290. Baigiame. 30 už, 25 prieš. 291 už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuokime kortelėmis. 33 prieš, 22 už, 23 už, 29 už, prieš, susilaiko priimta, 293 už, prieš, susilaiko kortelėmis. 293 we are voting. Close. 34 prieš, 24 už. 294 už prieš susilaiko atrodo taip pat atmesta 295 už prieš susilaiko atmesta 296 už prieš susilaiko atmesta 297 už prieš susilaiko priimta 298 už prieš susilaiko priimta 299 už prieš atmesta 300 už prieš susilaiko atmesta, 301 už prieš susilaiko atmesta, 302 už prieš susilaiko atmesta, 303 už prieš laiko atmesta, 304 už kas už, kas prieš susilaiko neaišku kortelėmis. Baigime. 29 už, 28 prieš. 305 už, prieš, už, prieš, susilaiko. Taip pat neaiškus rezultatas, kortelėmis balsuojame. Dar keletą balsų reikia. Balsuojame. Baigiame. 24 už, 300 prieš. 306 už, prieš susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Didžiųjų frakcijų atstovai balsuoja nevieningai, todėl reikia tikrinti kortelėmis. 31 prieš, 307 už, 307 už, prieš, susilaiko atmesta, 308 už, prieš, susilaiko atmesta, 309 už, prieš susilaiko atmesta. 310 už, prieš susilaiko kortelėmis. 310 kortelėmis. Baigime. 399. Jeigu katė yra už, tai tuomet priimta. 311, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 509 už, prieš, susilaiko priimta. 312 už, prieš, susilaiko atmesta. 313, kas už, kas prieš, susilaiko. Situacija panaši, balsuojame kortelėmis. 313. Baigiame. 34 prieš. 13 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Trys šimtai dvidešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 321, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 323, kas už, kas prieš, Pasuokime kortelėmis. 3, 2, 3. Trisdešimt keturi prieš, dvidešimt trys už. Trys, du, du, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šešiasdešimt vienas, trys, du, penki, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trys, du, keturi, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 36, kas už, kas prieš, susilaiko. 36 balsuojame kortelėmis. Baigime. 33 už, 22 prieš. 3, 2, 7 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 328, kas už, kas, kas už, kas prieš. Susilaiko balsuojam kortelėmis. Close. 33 prieš, 24 už. 329, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 330, kas už, kas prieš, susilaiko. Trys, trys, vienas, trys, trys, du, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 333, kas už, kas prieš, susilaiko. 3, 3.

337, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 308, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 63, 339, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 340, kas už, kas prieš, neaišku, 340. Balsuojame kortelėmis. 3.40. Baigiame. Atmesta. 3.41. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 3.41. Turime balsuoti kortelėmis. Thank you. 25.32 rejected. 32 prieš, 25 už. 3, 4, 2, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 3, 4, 3, kas už, kas prieš, susilaiko. Neaišku, turime balsuoti kortelėmis. 3, 4, 3, we are voting on. 3, 4, 3. In favor, 33. Pritarta. 3, 4, 4. Kas už? Kas? Kas prieš? Susilaiko. Aš sakyčiau, kad už. 3, 4, 5. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 3, 4, 6. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 3, 4, 7. Kas už? Kas prieš? Primta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trys penkiasdešimt, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trys keturi aštuoni, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trys penki trys, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 65 priimta. 335, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 355 buvo. Kortelėmis. Baigime. 34 prieš. Atmesta. 356 kas už kas prieš, susilaiko atmesta. 357, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 358, kas už, kas prieš, atmesta. 359, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 66, kas už, kas prieš, priimta. 67.361, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 362, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trys, šeši, du. Kas už? Kompromisas, penkioliktas, kas už, kad atmes priimta. 365, kas už, kas prieš, susilaiko 365 kortelėmis. Baigime. 29 už, 28 prieš. 366, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. 367 atkrenta. 368 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 70 už priimta, 372, kas už prieš laiko priimta. konstatuojamosios dalys. 72. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 73. Už. Sepšimtais, kas, sepšimtais, kas už. Sepšimtais, už. Niekas. Kas prieš? Atmesta. 74 už, prieš, susilaiko, priimti. 75 už, prieš, atmesta. 76 už, priimta. 67 už, prieš, susilaiko, 67 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. 33 prieš. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 385, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 84 už, prieš susilaiko atmesta. Kit... Buvo akivaizdu, nesiūlo balsuoti kautelėmis. Jeigu jūs nematot, nereiškia, kad aš nematau. 86 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. 6, 8, 9, kas už, kas prieš, laiko atmesta. 7 už, prieš, susilaiko priimta. 90 už, prieš, susilaiko atmesta. 8, 9, 1 už, prieš, susilaiko kortelėmis 891. Baigiame. Atmesta. 92. Kas už, kas prieš, kas prieš. Susilaiko. Nelabai supratau, kai balsavote kortelėmis. Trisdešimt šeši už, dvidešimt prieš. Devintasis. Trisdešimt trečias. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 96 už, prieš, susilaiko priimta. 97 už, prieš, atmesta. 98 už, prieš, susilaiko neaišku. 98 neaišku, kur tariamės. Baigime. 32 už, 26 prieš. 99 už prieš susilaiko atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai. Baigiame. Priimta. Tough vote. It was not clear. Pozdravljam. Pozdravljam. No. No. Okay. Dear colleagues, could you please uh, take your... Gerbiami kolegos, ar galėtumėt susėsti, o tie, kurie turėtų išvykti, turėtų tą padaryti labai greitai ir tyliai, nes susitiksime su ponu Zvizdičiumi. Who... Prašom susijęsti, kolegos. O tie, kas norėtų pakalbėti tarpusavėje, turėtų tą daryti arba labai tyliai, arba dar geriau už salės durų. Pereinam prie penkto darbo tarkės klausimo. Ir tai yra keitimasis nuomonėmis su Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininku Denisu Zvizdičiumi. Labadiena, Pone ministrė, nuoširdžiai sveikiname Jūs atvykusi į Europos parlamentą, į užsienio reikalų komitetą Europos parlamente. Taip pat sveikinu ponę Lidiją Topič. Labai džiaugiuosi, kad atvykote šiandien pas mus, ponė premjerė Zvizdičiau. Bosnija ir Hercegovina oficialiai pateikė savo prašymą tapti ES nare, čia jau prieš kurį laiką tai vyko ir paskui delegacija vyko lankyti e, Sarajevo. Mes turėjom progą įsitikinti, kiek yra Bosnių ir Hercegovinoje pažengusios reformos. Mes turėsime priimti oficialų sprendimą ir paprašyti Europos komisijos pateikti mums nuomonę dėl Bosnijos ir Hercegovinos prašymo. Tai yra labai svarbus sprendimas, kadangi tas e, prašymas buvo pateiktas, jeigu Europos komisija duos teigiamą atsakymą, tai reiškia, kad pažanga yra tikrai didelė. Tai taip pat suteiks naujos dinamikos visoms institucijoms Bosnijoje ir Hercegovinoje. Bosnija ir Hercegovina turėtų atitikti visus tos reikalavimus, kurius yra iškėlusi Europos Sąjunga. Sustarimo Asociacijos sustarimo aspektai taip pat yra labai svarbus. Svarbu, kad būtų tinkamai gyvendinamos reformos, kad būtų pritaikyta jūsų teisinė sistema prie ES teisino. Tad mes šiandien lauktume, kad paaiškintumėte, kas iš tikrųjų vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje, kaip jūs koordinuojate visus turimus mechanizmus susijusių su stojimu į Europos Sąjungą. E, siūlyčiau jums tarti įvadinį žodį. 15 minučių tai turėtų būti ne daugiau. Truputėlį vėlavome, nes užsitėsė balsavimas, atsiprašau dėl to, sako pirmininkas. O dabar žodis jums. Hvala najljepša. Uvažene, Uvažene dame i gospodo, velika mi je čia. Gerbiamos ponės, gerbiami ponai, man didžiulė garbė ir didžiulis džiaugsmas e, šiandien kreiptis į Jūs. Tai, kad pakvietėte mane atvykti, man tai reiškia Jūsų paramą Bosnijai ir Hercegovinai jos kelyje į Europos e, Sąjungą. Norėčiau užbėgti už akių keletui abejonių. Norėčiau pabrėžti, kad Bosnija ir Hercegovina yra įsipareigojusi integruotis į ES, o stojimas į ES mums yra pirmasis politinis prioritetas ir mūsų didžiausias tikslas. Tačiau, aišku, yra tam tikrų regioninių ir e, techninių su saugumu susijusių iššūkių e, ir taip pat e, teroro išpolių grėsmė. Todėl e, mums nėra kitos alternatyvos kaip europinė ir euroatlantinė integracija. Taip pat mums yra labai svarbu, kokiu greičiu mes pasieksime savo tikslus demokratiniai, politiniai, teisiniai, teis, teisiniai klausimai yra sprendžiami per reformas ir tos reformos yra šiose sritise būtinos. E, tai aišku, taip pat įtakos mūsų stojimo greitį. Ir e, aišku, tas stojimas ES yra susijęs su mūsų pažanga. Bosnijos ir Hercegovinos europinis kelias, na, kad ir koks sunkus jis dabar atrodytų, vis tik yra vienintelis įmanomas kelias. Po keletą Tos metų tokio dėlsimo, vėlavimo šiame kelyje atsirado naujos perspektyvos įstoti į Europos Sąjungą ir tai mus dar labiau e, paskatino e, Britų ir Vokiečių iniciatyva, mūsų integracija turėtų būti dar pagreitinta. Taip pat norėčiau ministrų tarybos vardu, kuriai priklausau, padėkoti Jums už, e, už Jūsų paramą ir e, ta jūsų parama pakeitė prioritetus mano šalyje. Tai reiškia, kad mes dabar koncentruojamės į e, visuomeninės politinės reformas, kurios pagerintų mūsų piliečių gyvenimą. Ir manome, kad tokios reformos yra vienintelis įmanomas kelias. Tai sukūrė geresnį e, klimatą, e, įtakojo stabilumą šalyje ir tai aišku yra susijęs su politinė valia. Mes esame įsipareigoję e, Europos Sąjungai ir yra bendra deklaracija, kurią pasirašė visos politinės jėgos Bosnijoje, Hercegovinoje, taip pat parlamento pirmininkas ir, ir visi vyriausybės atstovai. Visi jie įsipareigojo įgyvendinti reformas stojimo Europos Sąjungą procese per trumpą laiką mes visose vyriausybės lygiuose dėjome visas įmanomas pastangas E, kad pagreitintume tą savo europinį kelią. Turiu pasakyti, kad tai nebuvo labai paprasta, kai kada mums reikėjo įgyvendinti sudėtingas ir netgi skausmingas reformas kas įtakojo, aišku, ir mūsų kaip valstybės elgesi. Tačiau e, ekonominės e, ir visuomeninės reformos siekia vieno tikslo - tai yra tolimesnė integracija į Europos Sąjungą. Bosnijos ir Hercegovinos ministrų taryba ir kiti vyriausybės lygiai e, toliau skatina integraciją, siekia pažangos šioje srityje. Ir tai yra E, galima pasakyti, kad dabartiniai mūsų vyriausybės įgaliojimai reiškia tarsi e, stojimo proceso renesansą. Jūs žinote, kad Bosnija ir Hercegovina e, vasario mėnesį šių metų pateikė oficialų prašymą stoti į ES. Tai buvo istorinis žingsnis mūsų Europos integracijoje ir tokiu būdu buvo atvertas naujas e, skyrius mūsų santykiuose, tai yra Bosnijos ir Hercegovinos ir ES santykiuose. So solidarumas, e, lygybė, lygios galimybės visuomenėje. E, tai yra tos vertybės, e, kurio, kuriomis grindžiama ES ir kurios įtakoja jo stabilumą. Bosnija ir Hercegovina pateikdama oficialų prašymą e, aiškiai išreiškė savo norą būti didžiosios ES šeimos daly, dalimi. Ir todėl mes turime. E, E, sąžiningai pripažinti savo pastangas e, kelyje Europos Sąjunga ir tos pastangos e, įtakos tai, kad mes imsimės tolimesnių priemonių. Čia aš taip pat galvoju apie klausimyną pateiktą Bosniai ir Hercegovinai. E, tai E, buvo labai svarbus dalykas mums e, šaliai kandidatė. Jums galbūt tai yra toksai techninis tik tai dalykas, bet Bosniai ir Hercegovinai ir mūsų šalies piliečiams e, toks klausimynas yra labai svarbus. Ir 80 procentų mūsų šalies piliečių nori stoti į Europos Sąjungą. Tai reiškia, kad jie siekia politinio stabilumo ir tolimesnės pažangos pažanga, kurios mums pavyko pasiekti pastaruoju metu. Mes ją norime e, dar labiau stiprinti, tačiau mes taip pat norime įgyvendinti ir kitus prioritetus susijusius su stojimu į Europos Sąjungą. Mes turėsime. E, asociacijos ir stabilizacijos susitarimas su Kroatija toliau, e, e, toliau gilinti. E, taip pat atlikti kai kurios koordinacinius veiksmus. Turime tam tikrų užduočių iš ekonominės darbo atvarkės. 2015 metais ta ekonominė darbo atvarkė buvo patvirtinta visose vyriausybės lygmenyse ir toje darbo atvarkėje e, yra daug e, įvairių ekonominių reformų numatyta, kurios turėtų būti įvykdytos iki 2018 metų. E, mes taip pat patvirtinome išsamų veiksmų planą, kaip įgyvendinsime tas reformas. E, ministrų lygmenyje e, taip pat yra imamasi tam tikrų priemonių ir tos priemonės turėtų prisidėti prie mūsų valstybės stabilizavimo. Numatytos priemonės yra būtinos tam, kad mūsų šalis atsigautų socialinė ir ekonominė prasme, kad atsigautų mūsų visuomenė, bet pagrindinis viso to tikslas yra gerinti mūsų piliečių gerovę. Visos e, strategijos siekia būtent šito tikslo. Pavyzdžiui, e, e, to siekia taip pat ir teisinės srities reforma strategija ir veiksmų planas yra parengtas kovai su terorizmu ir įvairiomis e, ekstremizmo rušimis, taip pat buvo parengtas veiksmų planas kovai su korupcija. Taip pat e, buvo patvirtinti e, tam tikri įstatymai, tokie kaip baudžiamojo kodekso, su baudžiamojo kodeksu susiję tam tikri įstatymai, taip pat buvo inicijuoti teisės aktai susiję su ekonominiais klausimais ir mokestiniais klausimais. Ir tie įstatymai dabar yra įgyvendinami, o visa, e, ir visa teisinė sistema atitinkamai yra keičiama. E, noriu pabrėžti, kad įgyvendindami reformas mes pasiekėme labai gerų rodiklių e, savo ekonomikoje. 2,9 procentai BVP e, toks buvo ūkio augimas praėjusiais metais. Ir, e, o užimtumo lygis išaugo daugiau nei 2 procentais. E, eksportas taip pat padidėjo. E, o užsienio politikos prekyb, užsienio prekybos deficitas sumažėjo 9 procentais. Turizmo sektoriuje e, mes matome, kad vyksta netgi 20 procentų augimas. O gamybos ir eksporto srityje, e, esminėse mūsų e, srity, pramonės srityse, e, tokiuose kaip energetika, žemės ūkis, turizmas, e, taip pat matome e, rodiklių gerėjimą ir tai e, įtakoja tai, kad mūsų produktai tampa konkurencingesni, jie yra pripažįstami Europoje. Svarbiausias aspektas, kalbant apie priekybos sektorių, yra tai, kad mes, e, mūsų priekybinių ryšių 72 e, procentų sudaro ryšiai su ES šalimis. Taip pat mes turime e, pasirašė stabilizacijos ir asociacijos protokolą su ES ir e, vykstant dėryboms e, mes, aišku, susidurėme su dideliais iššūkiais ir turime atlikti e, tam tikras užduotis. Ir čia reikia nepamiršti taip pat aspektų susijusių su ekonomika ir su žemės ūkiu. Visa tai, aišku, yra susiję su politinėmis priemonėmis, nes e, pri siderinimas prie asociacijos ir stabilizacijos susitarimo e, yra labai svarbus dalykas. Dėrybinės, mūsų dėrybininkų komandos ieškojo bendro sprendimo ir šiuo metu jau baigiama techninė dėrybų dalis. Aš esu įsitikinęs, kad mes greitai galėsime baigti dėrybas, kad galėtume aiškiai parodyti, e, kaip mes siekiame Europos, europinės integracijos. Toliau dėl e, veiksmų koordinavimo su ES, dėl koordinavimo mechanizmo. E, šis mechanizmas, šis koordinavimas vyksta įvairiose vyriausybės lygmenyse Bosnijoje ir Hercegovinoje, siekiant e, kiek įmanoma geriau įgyvendinti tą mechanizmą. Aš ir pats e, turėjau daug susitikimų su e, federacijų e, atstovais, kad e, mes e, galėtume įvykdyti visus e, reikalavimus ir, ir galėtume mm, atlikti koordinavim veiksmus su Serbijos Respublika. Ir mes tikimės, kad E, tų koordinavimo veiksmų mes galėsime imtis e, taip pat dinamiškai, kaip atlikome ir kitus užduotis. Toliau pagrindiniai ministrų tarybos prioritetai tai yra įtrauktis, e, taip pat teisės viršenybės principas ir kova su terorizmu. Ir taip pat, aišku, regioninis bendradarbiavimas. Ir dar vienas svarbus aspektas mums yra veiksmų planas e, dėl Bosnijos Hercegovinos stovimo į NATO. E, mes siekiame e, gerovės Bosnijoje ir Hercegovinoje ir nesvarbu, su kokiais iššūkiais mums dar teks susidurti, mes tikimės, kad visose mano išvardintose sritise mes jau pasiekėme tam tikros pažangos e, globaliniai iššūkiai ir grėsmės, kurios kyla visame pasaulyje, e, rodo mums, kad mes ir savo šalyje turime kovoti su terorizmo, su terorizmo grėsmėmis ir mes e, netgi patvirtinome naują įstatymą susijusi su kova su terorizmu ir įvairiomis korupcijos formomis. Ir mes dabar kaip tik e, esame koordinavimo etape, kalbant apie šį įstatymą. Iš diskusijų su slaptųjų tarnybų atstovais ir CŽV E, mes galėjome taip pat išvystyti tam tikras strategijas. Mes, aišku, buvome sukresti teroro išpolių Paryžiuje, Briuselėje ir Stambule. E, ir dėl didelio aukų skaičiaus, todėl yra labai svarbu kovoti su um, tokiais išpoliais ir mes taip pat norime prie to prisidėti, nes tai yra grėsmė tartutiniam saugumui ir taikai. E, dabar mes turime sustiprinti atitinkamas struktūras šalies viduje ir imtis tam tikrų priemonių. E, taip pat e, religinės bendruomenės labiau įtraukti į tą kovą. Toliau dėl regioninio bendradarbiavimo ir gerų kaiminystės santykių. Tai yra svarbiausias mūsų užsienio politikos prioritetas. Ir uh, Tai yra labai svarbus dalykas įtakojantis ilgalaikę e, plėtrą, vystimasi ekonominėje srityje. Mes esame suinteresuoti, kad vakarų Balkane būtų taika, todėl mes, kaip ir visi e, mūsų regione, e, prisimame atsakomybę už gerus kaiminystės santykius. Tam, aišku, reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą. Per pastaruosius metus mums pavyko pasiekti pažangos E, kalbant apie gerus kaiminystės santykius, čia galėčiau paminėti mūsų tiesioginius kaimynus. Per pastarosius 20 metų pirmą kartą įvyko bendras ministrų tarybos, e, e Bosnijos Hercegovinos ministrų tarybos ir Bosnijos Hercegovinos e, vyriausybės e, susitikimas su atitinkamomis Serbijos institucijomis. Ir taip pat vyksta atitinkami susitikimai su Kroatija. E, pra, artimiausių metų yra numatyti susitikimai su Kroatijos ir Jotkalnyjos vyriausybėmis. Su Jotkalnyje mes taip pat palaikome gerus ryšius. Ypatingos pažangos santykiuose pavyko pasiekti, kai buvo susiraši, pasirašytas e, e, susitarimas dėl sienų apsaugos 2015 metais e, Vienoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES čia taip pat vaidino svarbu vaidmenį, labai padėjo mums e, e, skatinti regioninį bendradarbiavimą. E, buvo įvairios ES inicijuotos iniciatyvos, kurios galbūt nebuvo vien politinės iniciatyvos, jos padėjo mums gerinti infrastruktūrą ir Bosnija ir Hercegovina tapo geriau susieta su regionų ir Europos Sąjungą. Ir mes e, ir manau, kad šie veiksmai patvirtino mūsų perspektyvą e, integracijos Europos Sąjungą. Ir manau, kad toks bendradarbiavimas e, reiškia, kad mūsų, mums duris į Europos Sąjungą yra atvertos, atsižvelgiant į Berlyno procesą ir ES darbo tvarkę dar bendradarbiavimo. Ministrų taryba patvirtino visą eilę veiksmų ir e, šių metų Liepos mėnesį mes galėsime dalyvauti aukščiausio lygio sustikime Paryžiuje. Mes tikimės, kad, bus, kad mums pavyks įgyvendinti svarbių projektų transporto ir aplinkosaugos rytyje ir galėsime tame sustikime jau pristatyti e, rezultatus. E, kaip žinote, Bosnija ir Hercegovina pirmininkauja Europos tarybos e, ministrų tarybai ir būtent šioje srityje mes e, galime pasigirti konstruktyviu bendradarbiavimu. E, savo darbe mes ypatingą dėmesį skiriame kovai su terorizmu ir šioje srityje pradėjome tam tikras iniciatyvas. Ir baigdamas, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad jūs galite būti tikri, kad Bosnija ir Hercegovina e, yra įsipareigojusi vykdyti reformas e, ir Bosnija ir Hercegovina yra įsipareigojusi eiti europiniu keliu. Mes tikimės, kad e, mūsų pažanga bus įvertinta teigiamai ir ir kad e, tas teigiamas įvertinimas, kurį atliks e, Europos komisija, e, atsispindės ir Bosnijoje Hercegovinoje. Ir mūsų šalyje tai žiūrima ne kaip į ap, kažkokį apdovanojimą ar dovaną, bet tiesiog kaip į tam tikrą integracijos žingsnį. E, noriu pabrėžti dar kartą, kad mes suvokiame, kokias užduotis mes turime dar e, atlikti ir mes turime e, aiškiai laikytis to Europos komisijos klausimino. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už Jūsų paramą. E, už paramą Bosniai ir Hercegovinai jos kelyje į ES. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų priimtą rezoliuciją ir ir e, tikiuosi, kad Bosnijos ir Hercegovinos prašymas bus išnagrinėtas kiek įmanoma greičiau. E, aš tikiuosi, kad e, jūs mus paremsite, tačiau aišku, pagrindinės užduotis turime atlikti mes patys, bet be jūsų paramos tai būtų e, daug sunkiau. Dar kartą dėkoju Jums už galimybę kreiptis į Jūs ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad tokie susitikimai yra labai svarbus ir tokie susitikimai turėtų vykti kiek įmanoma dažniau, nes man atrodo, kad tai yra taip pat dar vienas Europos integracijos proceso e, žingsnis. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, kad jūs busite architektas visų tų reformų, kurios yra iš ankstinė sąlyga tam, kad Europos integracijos procese įvyktų kuo didesnė pažanga. Bosnija ir Hercegovina yra ta šalis, kur ko gero europinė dinamika bus labai sparti, jūs turėtumėte būti lyderi šiame reformų procese. O dabar noriu kreiptis į šešis kolegas, kurie prašė žodžio. Posėdžio laikas yra pasibaigęs jau, tad kviečiu visus kalbėti trumpai, nes Sarajeve vyksime su ponu Zvizdičium taip pat. Ponas Preta klausė pirmas. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Preta. Ponė ministrė pirmininkė, sveikinu jūs atvykusi čia pas mus. Jūs esate tarp Bosnijos ir Hercegovinos bičiulių. Matote, kaip vyko diskusijos dėl rezoliucijos. E, parama rezoliucijai buvo labai plati. Tai ir parama jūsų šaliai yra labai rimta. Noriu Jūs pasveikinti už drąsą, su kuria ėmėtės įgyvendinti reformų. Taip pat noriu Jūs paskatinti, kuo greičiau išspręsti e, klausimus, kurie dar tebėra neišspręsti, nes tai padės pasiekti konsensusą taryboje dėl valstybės kandidatės statuso suteikimo e, Bosnijai Hercegovinai. Jūs kalbėjote apie kai kuriuos dalykus, tai yra reformų gyvenimas, koordinavimo mechanizmus, asociacijos ir stabilumo sustarimo gyvendinimas. Aš nekalbėsiu detaliau apie tai, aš tikiuosi, kad jūs galėsite pasiekti savo išsikeltų tikslų, galėsite dar 2017 metais sulaukti to statuso. Norėjau užduoti klausimą. Dėl to tokio delikatesnio klausimo. Vietos rinkimai buvo paskelbti prieš savaitę Centrinės rinkimo komisijos. Tik Mostaro mieste tai nebuvo padaryta ir tai yra susijęs su situacija, kuri mane neramina. Noriu paklausti, ką Jūs apie tą situaciją galvojate ir kaip ją ištaisyti. Dėkoju, ponė ministrė pirmininkė. Ačiū. Pone Preda. Dėkoju, kad atvykote pas mus šiandien. Ačiū už viską, ką nuveikėte. Ir manau, kad turėsime netrukus galimybę jūs visus pasveikinti. Turiu du klausimus jums. Lapkritį buvo paskelbtas Bosnijos Hercegovinos prašymas stoti Europos Sąjungoje. Dabar me, reformos yra pradėtos įgyvendinti ir tai jau nėra jų eksperimentinė fazė. Tad norėčiau paklausti, kaip viskas atrodo iš vykdomosios valdžios pusės. Ar jums atrodo, kad praėjus metams Bosnija Hercegovina tapo labiau vieninga mikroekonomišnių požiūrių? Ar tai tapo tikrų vienetų. Ar galima priimti, pavyzdžiui, energetikos transmuotos srityje priimti makroekonominius sprendimus, nes labai svarbu yra sustiprinti visos valstybės infrastruktūrą. Kitas klausimas, skaitau laikrašius, žiniasklaidą ir mm, matau, kad didžiulis yra jaunimo nedarbas jūsų šalyje. Jūs sakėte, kad ta problema turi būti, jos sprendimas turi būti visos valdžios prioritetas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jaunimas diskriminuojamas verslo bendrovų. Jūs sakote, kad jauni žmonės turi būti skatinami vykdyti Bosnijos ir Hercegovinos atsinaujinimą. Tad mano klausimas būtų toks vyksta kai kurie sustarimai su tarptautinėmis e, pinigų institucijomis, ar galėtų jų pagalba jums pagelbėti sumažinti jaunimo nedarbą. Ir galbūt tai turės ir kažkokių politinių teigiamų ir socialinių teigiamų ženklų. Ką jūs apie tai manote? Ačiū. Dėkoju, kolegų Tonino, ponas Radoš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, juk man labai malonu matyti jūs čia, malonu kalbėti apie tos pozityvius žingsnius, kurie žengia Bosnija ir Hercegovina. Sveikiname Bosnijos ir Hercegovinos tos žingsnius. Komplikuotus klausimus spręsti lengviau kai jiems pritaikomi, kai jų sprendimų pritaikomi aukštesni standartus, apie tai kalbėjote, BVP augimas, e, prekybos deficito sumažinimas 9 procentais, BVP augimas, eksporto augimas, visa tai yra labai reikšmingi skaičius, apie tai kalbėjote. Tai yra visos tos sąlygos, kurios yra minimos Bosnijos ir Hercegovinos kontekste. Taip pat norėčiau dar pakalb... išgirsti daugiau apie ekonomikos augimą. E, ar tas augimas yra stabilus ir ar mes galime pasitikėti tuo, kad tas ekonomikos atsigavimas jisai truks ir ilgiau? Ačiū kolega Radaš. Norėčiau paklausti konkretaus dalyko, kuris kelia mums susirūpinimą. Un señor que glorifica el Estado fascista croata. Yra daug įvairiausių signalų susijusi su po antro pasaulio įvykusiais, pasaulinio karo įvykusiais įvykiais. Kroatijos vyriausybės kai kurių narių pasisakymą, ar jūs nematote, kad jie yra grėsmingi? Vi ste kolega Permuj stvarno malo sada pretirali i pitali. Ne... Kolega Permuj, jūs tiesiog perspaudėte lasdą tai dalykas nesusijęs su Zvizdič vizitu parlamente. Aš jums atsakysiu į šitą klausimą vėliau kaip vicepirmininkas Šuica, kaip atsakinga už Bosniją Hercegoviną mūsų komitete. Ačiū, aš taip pat nustebau dėl kolegos pasisakymo e, apie ryšius su Kruatija, kurie neturi nieko bendro su Bosnija ir Sugovina. Taigi, kolega Zvizdič, dėkoju jums, jums už suteiktą informaciją. Iš tikrųjų, kad jūs, tikiu, kad jūs einate sėkmingą kryptimį ekonominė ir politinė situacija yra sudėtinga, augimas yra nežymus, tačiau girdėjome ir e, optimistą keliančių skaičių, bendras vidaus produkto e, didėjimas. Kaip Jūs paaiškite tuos ekonomikos atsigavimo ženklus ir kaip jūs sprendžiate socio ir ekonominius klausimus. Ir kitas klausimas susijęs su jūsų ryšiais su Serbijos Respublika. Jūs sakėte, kad jūs federaciniu lygmeniu dernate savo veiksmus. Tačiau iš jūsų pasisakymo supratau, kad jūs bendradarbiavote ir su Serbijos Respublika. Norėčiau jūsų paklausti, ar Serbijos Respublika jūsų manimų sąžiningai taip pat siekia europinės integracijos, ar joje mato savo šalies silpinimą? Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote į parlamentą. Aš esu šešėlinis pranešėjas, rengiant pranešimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Mums labai malonu, kad jūs pateikėte prašymą dėl narysės Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, mes vertinsime jūsų pažangą pagal konkrečius rezultatus. Buvo pateikta jau keltas klausimų. Aš taip pat norėčiau paklausti vieno dalyko papildomai. Mostaro miesto vyriausybės veiksmai manęs mane neramina. Prieš aštuonerius metus vyko paskutiniai rinkimai šiame mieste, o dabar rinkėjams nesuteikiama teisė balsuoti. Kitas dalykas verčia mane sunerimti bandymą sukurti dvi savivaldybės, vieną mm, bosniams, kitiems kruatams. Todėl aš nelabai suprantu, kodėl vyriausybė taip pasielgė, ką jinai masto. Ačiū kolegai Kan, dabar Leo Vaigel. Ačiū pirmininkė. E, Ministrų tarybos pirmininkė, džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus, atnešėte, atvežėte labai gerų naujienų. Tie duomenys, kuriuos jūs pateikėte apie ekonomikos augimą, džiuginantis. Tai yra nauji palankus aspektai vertinant situaciją jūsų šalyje. Mm jeziku ili kako ga vi zovete bošnjačkom. Ah, they are no. Okay, then, then I will switch to English. Gerai, kalbėsiu angliškai. Gerai. Malonu, kad atvykote pas mus, atvežėte uh, gerų naujienų apie ekonomikos augimą, taip pat pasakėte ir kitokių gerų statistinių duomenų. Labai malonu girdėti, kad Bosnija ir Hercegovina nekelia didelių problemų, galvojant apie plėtros procesus uh, ES uh, pietų valstybėse sanglauda mane rūpina. Ir tolerancija tarp atskirų tautybių atstovų Bosnijoje Hercegovinoje. Tai buvo ir praeities, manau, bus ir ateities labai svarbus e, veiklos aspektas, kaip jūs, jūsų valstybė dirba šioje srityje. Taip pat turėčiau atkreipti dėmesį į tą riziką, kuri iškiltų uh, jeigu pasitvirtintų nuomonė, kad Bosnija ir Hercegovina gali tapti islamų, islamų terorizmo žydiniu. Kaip Jūs vertinate šitą fenomeną? Ačiū kolegai Vaigel. Dabar tarybos pirmininkui skiriu keletą minučių atsakyti į klausimus. E, hvala najljepša, želim se naravno svima zahvaliti na posljednim pitanjima. Dėkoju, norėčiau padėkoti visiems už užduotus klausimus ir už jūsų susidomėjimą. Paradėsiu atsakinėti klausimus iš eilės. Manau, ponia Preda, kad aš galėčiau atsakyti į abu jūsų klausimus iš karto, nes klausė dėl Mostat. Tai yra, yra labai svarbus klausimas Bosnijoje, Hercegovinoje. Toliau dėl pasiūlymo išsiaiškinti Mostaro rinkimų rezultatus. Tai dabar vyksta e, Bosnijos Hercegovinos parlamente, ministrų taryba nedalyvavo šiame procese. E, ir neteikė jokių pasiūlymų, bet galėčiau pristatyti jums tokius esminius principus, kuriems pritarė visi ir kurie, prit, e, kurie yra susijęs su Mostaru. Ponas Kan kla, e, dėl pono Kan klausimo mes nedalinsime miesto į dvi dalis bosniams ir kroatams. E, šiuo metu tai atrodytų neįmanoma. Mostare rinkimai turėtų vykti remiantis tokiais trimis principais. Negali būti e, kažkokių paskirtų e, kandidatų, taip pat negali būti skirstoma etniniu pagrindu ir galutinis sprendimas turėtų e, atspindėti e, tai, kad tai yra vieninga valstybė ir šitais trim principais yra grindžiami visi pasiūlymai. Aišku, dar yra skirtingų e, variantų, galimybių, ar miestas, pavyzdžiui, turės vieną merą, ar e, e vieną merą ir tris e, e įvairių e, bendruomenių atstovus. E, Tada reikės išsiaiškinti, kokias kompetencijas turės ir E, bet tačiau mes e, susidurėme su tokia grėsme, kad e, čia bus tam tikras regresas ir tai galėtų suskaldyti visą miestą. E, nors čia iš tiesų mes kalbame apie miestą, e, kuris galėtų būti pavyzdys kitiems Bosnijos Hercegovinoms miestams. Tai taip pat buvo e, kitas klausimas užduotas, ponas Tonin uždavė tą klausimą, jūs sakėte, kad yra ministrų tarybos sprendimas. Taip, e, tas dokumentas, kurį mes patvirtiname dėl reformų darbo atvarkės, mes ir toliau jį palaikome. Ir tas dokumentas mums. E, E, padėjo e, stabilizuoti ekonomiką ir, e, ir Bosnija ir Hercegovina dabar nėra susiskaldžiusi rinka, tai yra vieninga ekonominė erdvė. Bet mes taip pat e, konstatavome, kad mums reikia dar didesnio harmonizavimo. E, kad galėtume e, atlikti e, tam tikrus techninius konstitucinius pakeitimus, bet mums reikia sprendimų Bosnijos Hercegovinos lygmenių ir e, dėl to mes turime įgyvendinti prioritetinius projektus. Šiuo metu pa, e, mes dirbame ties transporto ir energetikos strategija ir ties aplinkosaugos strategija. E, Iki viršūnių sustikimo e, Paryžė mes žadame baigti transporto strategiją ir tikimės, kad ši strategija e, atspindės visus Bosnijos Hercegovinos prioritetus. Jeigu mes šioje strategijoje taip pat e, nustatysime ir e, um, valstybinius tam tikrus prioritetus, galbūt tai bus skirstimas kantonais ar panašiai. Tai yra mums svarbus e, prioritetas. Lašva Travnik e, e, taip pat yra e, vienas iš esminių mūsų transporto prioritetų, tačiau dabar nenoriu gilintis, tai yra e, grei, greitkelis autostrada, bet ji taip pat galėtų prisidėti prie problemų sprendimo. E, Tikimės, kad e, tokiu būdu mes e, pasieksime didesnės įtraukties ir sanglaudos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dėl jaunų žmonių, taip, man taip pat atrodo, kad jaunimo nedarbas yra labai svarbi problema. E, nedarbo lygis Bosnijoje ir Hercegovinoje yra 24 procentai, bet jaunimo nedarbas E, sudaro 60 procentų. Tai yra iš tiesų didžiulė problema ir todėl aš reikalauju, kad kalbant apie įvairias užimtumo formas, nesvarbu ar tai būtų privačiame sektoriuje ar. Ar e, tas užimtumas būtų skatinamas per tartautinius kreditus, kad pagrindinis prioritetas būtų e, toks, kad žmon, jauni žmonės gautų darbo. 50 milijonų markių buvo skirta tam, kad e, sukurtume darbo vietas jauniems žmonėms iki 30 metų ir mes ir toliau norėtume tęsti šitą strategiją. 750 milijonų e, dolerių e, kredito mes paprašėme Vašingtone ir e, mes tikriausiai jį gausime geromis sąlygomis ir tą kreditą panaudosime taip pat tokiom e, aktualiom, svarbiom e, ekonomikos rytim su akcentu e, jaunimui. Taip pat e, tikiuosi, kad mes galėsime ir daugiau lėšų investuoti į e, darbo vietų jaunimui kūrimą. Mums atrodo, kad mūsų ekonomikos augimas yra stabilus ir patikimas, nes jis yra grindžiamas eksportu ir e, konkurencingumu bei mūsų produktų kokybės gerėjimu. Ir aišku, visa tai taip pat yra susiję su kvalifikuota darbo jėga. Tai Ir pavyzdžiui, mes e, matome, kad gerėja rodikliai e, tokiuose sritise, kurios svarbios mūsų šaliai, pavyzdžiui, e, miškininkystės srityje e, ir mes, pavyzdžiui, Rytų Europoje esame pirmaujanti šalis, e, kalbant apie automobilių pramonę, tekstilės pramonę, batų pramonę, aš čia net jau nebekalbu apie energetikos, energijos eksportą. Tai reiškia, kaip jau minėjau, mes esame viena iš dešimties šalių, kurių, kuriuose paskutiniu metu labai augo ekonomika ir didžiulis augimas stebimas e, turizmo sektoriuje. 21 procentų padidėjo turistų skaičius, e, o nakvynių skaičius taip pat e, ženkliai padidėjo. Pone Šuica, dėkoju už jūsų paramą ir už malonius žodžius turiu pasakyti, e, norėčiau pasakyti, kad e, visi politiniai, visų politinių e, partijų atstovai, nesvarbu ar vyriausybinių partijų ar opozicinių partijų atstovai, pasirašė e, ketinimus dėl reformų ir dėl integracijos proceso ir e, netgi nėra e, kažkokių kliūčių iš Serbijos Respublikos. Ar tas stojimo procesas e, bus patvirtintas kai kada tik tai pažadais, o kai kada ir praktiškais veiksmais, to dar aišku nežinome, tą sunku vertinti, bet galiu pasakyti, kad jau aštuonis mėnesius vykdome koordinavimo veiksmus Taip, yra tam tikras susiskaldimas ir būtų galima, aišku, kalbėti apie tai, kur, kas ir kaip supranta europinė integracija ir kaip ją įsivaizduoja e, ir ar tai e, stiprins Bosniją ir Hercegoviną. Toliau kiti klausimai. Ivo Vaigel iš Slovenijos E, pasakė trumpą pastabą. E, bosnių ir Hercegovinoje nėra bosnių kalbos, yra e, ir nėra vien tik bosnių kalba, tai yra trys valstybinės kalbos - kroatų, bosnių. Ir dar viena, Bosnija ir Hercegovina buvo viena iš nedaugelio šalių, kuri kovoje, kuri patvirtino įstatymą dėl kovos su terorizmu ir ir e, kur yra numatoma baudžiamoji atsakomybė už atitinkamus veiksmus. Bosnija Hercegovina taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje aiškiai pasisakoma prieš tuos e, nacionalinius kovotojus, kurie dalyvauja karuose užsienyje. Ir už tai būtent yra numatoma baudžiamoji atsakomybė. Tačiau, aišku, yra e, tokių kovotojų, kurie nebūtinai e, yra islamo kovotojai. Bet e, jie taip pat turi laikytis įstatymų, turi savo e, statutus. E, Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos gali e, patikinti jūs, kad mes sieksime gerų rezultatų kovoje su terorizmu. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes vakarų Balkan, Balkanuose arba rytų Europoje, man labiau šitas pavadimas patinka, aišku, mes. E, e, siekiame bendradarbiavimo šiame regione E, ir svarbu, kad bendradarbiautų tiek policijos e, pajėgos, tiek slaptosios tarnybos, tiek e, pasienio tarnybos. Ir mes tiesiog turime tik dar labiau sti stiprinti tą bendradarbiavimą, ypač atsižvelgdami į kovą su terorizmu. Dėkoju ponui Zvizdičiui, Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininkui. Ačiū, kad paaiškinote reformų procesą ir esminius politinius momentus. E, laukiame kitos savaitės, kad vėl galėtume jūs pamatyti, nes atvykstame vizito, likime jums drąsos ir išto įgyvendinant reformas jums ir jūsų kitiems darbuotojams, jūsų pagalbininkams linkime kuo didesnio stabilumo. Šiandien Adrios ir Jonijos strategija bus aptariama Dubrovnikė, tai yra vienas iš esminių elementų kuris numatys regioninės reformas ir bendradarbiavimą. Dėkoju, ponė Zizičiau, dar kartą. Šiuo baigiame savo AFET komiteto posėdį. E, AFET delegacija, kuri vyks į Saraivą, kviečiama dar truputėlį pasilikti. Pusė minutės nes visi turime kitų įsipareigojimų, bet dar trumpai išnektilkim. O to štrati sekund minutu. A ovo ti gotovo odmah, ja ću samo izgovoriti što je. Okay, dear colleagues, I will just say for all of us who are going to Mostar and Sarajevo. Kolegos, visi, kurie vykstate į Sarajevą, gavote dokumentus, tai yra puikiai parengta programa. Jūs į Sarajevą turėtumėte atvykti arba antradienį ryte, tai būtų patogiausia, kai kas atvyks tiesiai į Mostarą nes mums e, netoli būsim regione, programa puikiai struktūruota, dokumentacija parengta, e, visi darbo tvarkės klausimai paruošti. Jeigu turite kažkokių konkrečių klausimų, susisiekite su panu e, Baitai arba Armel ir žinosite viską, ką reikia. Viskas tuo būdu yra aišku, visiems ačiū ir geros kelionės namo.